mes galėsime išsameu padiskutuoti, kaip e, šiuose projektuose reikėtų panaudoti europinės lėšas, kadangi Romų integracija labai svarbus klausimas. Dėkoju pranešėjui, diskusijos baigtos, balsuosime rytoj 12.30. Kitas plenarinis posėdis vyks rytoj rugsėjo 27 dieną nuo 9 val. ryto iki 2 ir po to nuo 3 iki 9. Darbo tvarkė yra prieinama Europos parlamento interneto svetainėje, o